panašiai. Pone von Nivenhausen, jums su. Prašau e, kolegų iš salės išeiti tyliai ir ne grupėmis, bet atskirai. pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, rytoj balsuosime dėl labai svarbaus teisės akto. Pone Vandyvina, esim palaukti truputėlį, sako pirmininkas. Ponios ir ponai, būkite tokie mėly ir išeikite iš salės tyliai ir nesikalbėdami tarpusavyje. Tai galioja ir frakcijų pirmininkams, poniai Hams ir ponui Ferhofstatui. <clears throat> Prašau, kolegė, teškite. suteikiu žodį pranešėjai, ponė Pandivinhoizin. Ačiū pirmininkė komisijos narė, mėly kolegos, rytoj balsuosime dėl labai svarbaus teisės akto. Reglamentas dėl indeksų, kurie yra naudojami kaip lyginami indeksai finansinėse sutartyse. Per e, praėjusius mėnesius buvo e, labai daug tyrimų atlikta milijardai paskirta e, baudų dėl to, kad e, lyginamaisiais indeksais, pasteikėt lyginamos indeksus buvo sukčiaujama, o lyginamieji indeksai yra e, pasitelkiami, <clears throat> bandant apskaičiuoti valiutų kursus ir dėl to buvo didelė bauda paskirta Deutsche Bank bankui kilo skandalas ir manipulacijos pasitaiko ir pasitaikė visose sektoriuose, taip pat ir nustatant labai svarbius lyginamosius e, indeksus, o lyginamieji indeksai yra svarbus finansiniam stabilumui, todėl būtina patvirtinti atitinkamus teisės aktus, siekiant išvengti manipulacijų su lyginamaisiais indeksais ateityje teisės aktas, dėl kurio balsuosime rytoj, yra skirtas užtikrinti finansinės sistemos stabilumą ir apsaugoti realią ekonomiką. O tai reiškia, kad tame teisės akte turi būti pakankamai saugiklių tokiems lyginamiesis indeksams kaip Libor arba uh, užsienio valiutų nustatymo indeksai, uh, kuriais mes naudojamės kiekvieną, todėl, kiekvieną dieną, todėl būtina uh, pasirūpinti <clears throat> kad e, visko, kad galėtume pasitikėti indeksais tiek Europoje, tiek ir už jos ribų, e, reikia sudaryti atitinkamas sąlygas, kad investuotojai galėtų perėti prie kitų lyginamųjų indeksų ir be e, alternatyvų vis daugiau kontraktų ir sutarčių yra susijęjamas su e, atitinkama indeksų rušimi, dėl to didėja rinkos koncentracija ir kyla grėsmė finansiniai sistemai bei ekonomikai. Lyginamų indeksų nustatymo srityje vykdanti konkurencija užtikrina inovacijas, E, sumažina verslo riziką ir užtikrina tam tikrą rinkos grėsmę. Tai reiškia, kad mažiesiams, jauniesiams indeksams, indeksams reikia taikyti e, <clears throat> atitinkamus teisės aktus, kad būtų užtikrinta pusiausvėra tarp didelių ir e, mažų lyginamųjų indeksų, tarp finansinių ir žaliavinių indeksų. Ši pusiausvėra yra būtina, kad apsaugotume uh, vartotojus ir kad leistume plėtotis ir aukti kapitalo rinkoms, kad paskatintume ekonomikos atsigavimą ir e, kad e, galėtume pasiekti mūsų tikslą, kuris yra Europos kapitalų rinkų sąjunga. Noriu priminti, kad 84 balsavo už ir 10 prieš ekonomikos komitete e, balsuojant dėl šio pasiūlymo ir tiek kairieji, tiek dešinieji pritarė teikiamam pasiūlymui. Aš noriu padėkoti darybininkams, šešėliams pranešėjams už tą kolegialumą ir konstruktyvumą rengiant šį pranešimą ir nekantrai tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo trilogo darybose. Raginu, raginu visas politinės frakcijas pritarti šiam pranešimui tam, kad galėtume suteikti greitai pakankamai rimtus darybinius įgaliojimus e, trilogo daryboms, nes po dviejų metų diskusijų tikiuosi, kad šių, iki šių metų pabaigos patvirtinsime tinkamą lyginamų indeksų nustatymo teisės aktą. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju toliau Europos komisijos vardu, komisijos narys Jonathan Hill. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, lyginamieji indeksai gali skambėti kaip kažkoks, kažkokia techninio pobūdžio smulkmena. Tačiau nuo jos priklauso mūsų finansų sektorius ir visa ekonomika. Būtent šių lyginamų indeksų pagrindų yra nustatomos sandorių kainos ir uh, daugybės uh, finansinių produktų kainos, skaitant ir nekilnojamo turto paskolų palūkanos. Būtent taip daugybė verslų nustato savo verslo kainą. Todėl mes turime turėti galimybę visiškai pasitikėti lyginamaisiais indeksais. Įvyko keli skandalai ir tai pakirto mūsų pasitikėjimą. Nepamirškime, kad tai nėra nusikaltimas be aukų. Man atrodo, kad manipuliavimas lyginamaisiais indeksais yra tas pats, kas vagystė. Todėl mes turime stiprinti pasitikėjimą. Ir todėl siūlome, kad lyginamų indeksų du, e, organizacijos turėtų būti e, prižiūrimos ir valdomos. Turi būti taip pat užkirstas kelias interesų konfliktams. Ir lyginamų indeksų nustatymas turėtų būti skaidresnis ir užtikrinta, kad būtų tinkamai prižiūrima, kaip nustatomi lyginami indeksai. Tai indeksai, kurie, kurie e, yra tarptautinės veiksmės, vertės mes siūlome sudaryti tarptautinės institucijas, jas prižiūrinčias, kurios galėtų nuolat užtikrinti, kad lyginamieji indeksai galėtų būti prireikus patvirtinti. Rengti šį dokumentą nebuvo lengva, tačiau jis yra kritinės svarbos. Ir aš norėčiau pasveikinti uh, ponę Van Nizerhoizen už tai, kad ji labai profesionaliai dirbo. Aš tikiuosi, kad trišalėse dėrybose taip pat mes galėsime šį dokumentą patobulinti. Šio dokumento taikymas rytis yra gan plati. Tai reiškia, kad jis turi būti pritaikytas prie mažesnių ir stambesnių lyginamųjų indeksų. Ir mes siūlome nekritinės svarbos lyginamiesiems indeksams taikyti atskirą požiūrį. Ir mes tikimės, kad visi kartu mes galėsime pasiekti tinkamą pusiausvyrą. ES bus pirmoji jurisdikcija, kuri nustatys uh, teisės aktus reguliuojančius lyginamosius indeksus. Todėl mes turime galvoti ir apie trečiųjų šalių subjektus. Mes norime, kad mūsų sienos būtų atviros, tačiau norime, kad ne už nepatikimų lyginamųjų indeksų uh, sukeliama grėsmė nepakenktų mūsų rizikai. Ir aš tikiuosi, kad čia mes sugebėsime su jumis susitarti. Aš manau, kad mes žengėme labai svarbų žingsnį, užtikriname, kad turėtume labai patvarę finansinę sistemą. Ir dabar turėsime įgyvendinti visas šias priemonės. W imieniu Komisji Przemysłu Badań Naukowych. Ačiū komisijos nariu, dabar įtrė e komiteto vardu, ponė Matijas. Obrigada, senhor presidente. A grande maioria dos cidadãos. Ačiū, pirmininkė. Dauguma Europos piliečių tiesiog ar netiesiogiai jaučia mm, lyginamų indeksų poveikį. Mm, Ir turime įvairių a, tų indeksų a, rengėjų ir teikėjų, skirtingų metodikų. A, daugeliu atveju tie indeksai yra viešoji gerybė, taigi reikia užtikrinti, kad žala realiai ekonomikai dėl manipuliavimo ar netinkamo indeksų rengimo būtų sumažinta, kad būtų taikomos taip pat ir bausmės už tai. Uh, Gal, kalbant apie biržinių prekių mm, lyginamosius indeksus, energetikos lyginamosius indeksus, mes turime užtikrinti, kad nebūtų jokių manipuliavimų. Turime nepamiršti gamybos procesų pažeidžiamųjų aspektų, kai eina kalba apie lyginamų indeksų rengimą. Reikia užkirsti kelią manipuliavimui, nes tai gali padaryti žalos ne vien tik tai investuotojui, bet taip pat ir galutiniam naudotojui ar vartotojui. Mm, turėkime omenyje, kad tai keičia dujų kainą, kitų tiekiamų prekių kainą. Taip pat reikia nepamiršti ir tai, kad jeigu nėra tinkamos priežiūros ir valdymo, tai gali padaryti žalos, o savireguliacija, kaip matome, neveikia. Taigi turime uh, E, sumažinti visus pažeidžiamus aspektus vertinimo procese, kad e, būtų tikrai atspindėta tai, kas yra realiai rinkoje, kad tikrai būtų pasiremta gera valia rengiant indeksus ir būtina pritaikyti taip pat ir baudžiamas priemonės, jeigu matome, kad yra manipuliuojama lyginamaisiais indeksais. Mano pasiūlymai nebuvo palaikyti, bet vis tik tai galvoju, kad reikia žiūrėti į tai, kas yra daroma tais lyginamaisiais indeksais, nes dažnai yra, yra, jie yra daug žem, mažesnio lygio, nėra gerbiamas proporcingumo principas, nėra atsižvelgiama į ypatingos svarbos lyginamosius indeksus. Taigi yra socialistų ir žaliųjų pasiūlymai ypatingai svarbus, jeigu mes norime, kad viskas būtų teisinga padaryti šio klausimu. Dėje tie pasiūlymai buvo atmesti. Čia yra tikrai labai jautris rytis pirmininkė ir būtina padaryti viską teisingai, ne tik apsimesti, kad kažką darome gerai. Now it's time for representatives of uh, political groups. Uh, first of all. Toliau frakcijų vardu. APP frakcijos vardu. Ponas Liudek Niedermayer, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, kolegos buvo aiškiai pranešėjos ponios Koros Van Neuvenhuizen ir komisijos nario Jonathan Hill pasakyta, kad iš tikrųjų eina kalba apie finansinių rinkų patikimumą ir mūsų ekonomikos stabilumą ir tie indeksai yra labai svarbus. Mes turime pasirūpinti, kad tie finansiniai, finansiniai indeksai, kurie yra labai svarbus finansinėms rinkos, kad jie būtų patikimesni. Iš tikrųjų, žengėme paskutinį žingsnį, sukuriant saugesnę, geresnę aplinką tam, kad finansiniai sektoriai būtų patikimesni ir stipresni. Finansinių lyginamųjų indeksų ir indeksų sritis yra nepaprastai svarbi. Pranešė jau sakė, kad šis pasiūlymas buvo pateiktas pakankamai seniai, dėje ankstesnėje kadencijos nebuvo patvirtintas dėl techninių priežasčių daugeliu atveju. Iš tikrųjų, komisijos pasiūlymas yra labai platus, gilus ir siekiama tvaraus reguliavimo reguliavimo, ypač smulkiai tiems subjektams. Buvo klausimų dėl šio reglamento nuoseklaus dėrėjimo su kitais teisės aktais ir taip pat su IESCO um, rekomendacijomis. Aš džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti prie šio teisės akto rengimo kartu su pranešė, nes ji pasirinko subalansuotą požiūrį, sutelkdama dėmesį į geresnį reguliavimą svarbiausių, pačių svarbiausių indeksų srityje, taip pat palikdama vietos ir skaidrumui, kai eina kalba apie kitus indeksus. Um, aš manau, kad situacija tikrai pagerės, taip pat ir galvojant apie trečių trečių šalių režimą, e, ieškant taip pat ir pusiausvyros tarp nacionalinių priežos institucijų darbo. Manau, kad turime tikrai puikų pasiūlymą prieš akis ir tikiuosi, kad parlamentas suteiks įgalioj, stiprius įgaliojimus mums dėrėtis. Um, tikiuosi, kad po parlamento nuomonės pateikimo dirbdami kartu su komisija mes parengsime tikrai gerą teisės aktą. Ačiū. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu. Jonas Fernandes. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją. Ir taip pat sveikinu visus, kas dalyvavo dėrybose pastaraisiais mėnesiais. Šių darybų tikslas buvo patobulinti komisijos pateiktą, komisijos pateiktą pasiūlymą. Mano frakcijai atrodo, kad svarbiausia būtų užtikrinti, kad būtų vykdoma tinkama kontrolė, nustatant lyginamosius indeksus. Mes galvojame apie tai, kaip galima būtų nustatyti, kokie lyginamieji indeksai yra kritinės svarbos, ieškome kiekybinės apibriešties. Turime užtikrinti kad priežiūros institucija ar reguliavimo institucija turėtų aiškiai apibrieštus įgaliojimus. Ir mes tikimės, kad Europos vertybinio popierio rinkų institucijos įgaliojimai bus sustiprinti, jie bus patvirtinti parlamento pasiūlymai. Mes manome, kad lyginamojo indeksų nustatymas, ypač biržinių prekių, uh, lyginamų indeksų nustatymas turėtų būti geriau prižiūrimas. Dabartinės reglamentavimas yra gan sudėtingas. Pranešėjai kalbėjo apie proporcingumą. Ir aš manau, kad mes turėtume pagalvoti atskirai apie kritinės svarbos lyginamosios indeksus ir kitus indeksus, kurie nėra tokie svarbus. Nacionalinės institucijos, jei viskas aiškiai bus išdėstyta, galės pačios nustatyti, kaip reikėtų vykdyti kontrolę, kaip reikėtų vykdyti e, joms patikėtus įgaliojimus atskirų ginamų indeksų atžvilgių. Buvo minėtas ir IOSCO e, principas ir vaidmuo. Turime daryti viską, kad Europos vartotojai galėtų naudotis kur kas patikimesniais lyginamaisiais indeksais. Dėkuoju toliau EKR frakcijos vardu, ponės Vinbern. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos sunkų darbą. Ji labai racionaliai rengė šį dokumentą ir atsižvelgė į visų politinių frakcijų nuomonę, rengdama kompromisinius pakeitimus, dėl kurių balsuosime rytoj. Šis dokumentas patikė gerą pagrindą nacionalinėms institucijoms tam, kad galima būtų gerai prižiūrėti, kaip veikia reguliavimo institucijos valstybės narėse. Ir šis dokumentas apsaugos vartotojus ir investuotojus visoje Europos Sąjungoje. Mes e, norime turėti e, labai aišku režimą taikomą kritinės svarbos laimėmiesiems indeksams. Be to, daug kalbama ir apie skaidrumą naudojant lyginamosios indeksus. Tai leis investuotojams ir vartotojams spręsti, ar jiems tinka tai, kaip buvo nustatomas vienas ir kitoks indeksas, ir jeigu jie turi kokiu nors klausimu, galės spręsti, ar reikėtų juo naudotis ar ne. Europos parlamentas taip pat siūlo atskirai e, kontroliuoti nekritinės svarbos lyginamosius indeksus. Ir būtų gerai, jeigu valstybėms narėms būtų leista taip pat atit, skirti daugiau dėmesio kokiam nors indeksui, net ir tuo met, kai jis nėra kritinės svarbos. Ir galbūt prireikus tas indeksas galėtų būti patvirtintas kaip kritinės svarbos indeksas konkrečioje šalyje. Kai mes rengėmės darybomis su komisija ir taryba, Aš norėčiau paraginti visus atsižvelgti į mūsų nuostatas susijusias su trečiosiomis šalimis, ypač į tas nuostatas, kurios susijusios su nekritinės svarbos lyginamaisiais ištekliais. Ir į Josko principas, kuris leidžia mums e, e, įvertinti atitikimą, yra, prieinam, yra priimtinas ir jisai galėtų mums padėti šį dokumentą patvirtinti lygiai taip pat, kaip buvo didinami kiti uh, dokumentai tatomi už, ir už ES ribų. Ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime sutelkti, sutelkti savo pastangas ir pasiekti visiems prieinamą rezu, priimtiną rezultatą. Alda Grup, e, Madame Dipite. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu Silvi Guliar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir komisijos nariai, kad jūs pas mus atvykote. Aš norėčiau padėkoti Korai e, ir ir jie yra iš mano frakcijos, tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad net ir mums buvo nelengva uh, uh, dirbti. Komisijos nariai, Jūs kalbėjote labai konkrečiai, e, labai aiškiai ir aš tikiuosi, kad Jūs taip laikysitės tokios pat pozicijos ir per trišalės dėrybas ir, ir santykiuose su valstybėmis narėmis. Man atrodo, kad mes sugebėjome pasiekti subalansuotą dokumentą, aš jį, jį rengiant dalyvavo visos frakcijos, o aš asmeniškai norėčiau gal, kad uh, būtų daugiau kalbama apie Europos vertiminių popierių rinkų institucijos vaidmenį. Mes ją sukūrėme tam, kad vidaus rinkoje viskas vyktų sklandžiai ir ji turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Ir būtent ji tars galutinį žodį, kai bus sprendžiama, kokie lyginami indeksai yra kritinės svarbos. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes, nes mes negalime. Da, manyti, kad ginamieji indeksai rūpi tik tai bankams. Ne, visas mūsų finansinis stabilumas nuo jų priklauso. Ir esma taip pat e, galės tvirtinti ir e, taikomas taisyklės. Komisijos nariai, aš kreipiuosi į Jūs ir jei tarybos atstovai dalyvautų šiame posėdėje, aš tai kreipčiausi ir į Jūs. Ir aš e, norėčiau pasakyti, kad esmai dabar nėra lengva dirbti ir gal jūs galėtumėt įspręsti e, tas problemas. Proporcingumas. Jis yra labai svarbus, nes e, indeksų yra labai daug ir aš tikiuosi, kad laipsniškai mes galėsime surasti pragmatišką požiūrį į visus e, indeksus ir tikiu sėkmės trišalėse dėrybose. Dėkuoju toliau GUE frakcijos vardu Ponas Juaristai Abounds. Virgil eh, ha mencionado que manipular. Pir pirmininkė komisijos eh, nari. Iš tikrųjų, kai eina kalba apie uh, lyginamosius indeksus, manipuliavimas jais prilyksta uh, vagystiai. Aš manau, kad šis reglamentas turi uh, sustabdyti tą riziką ar bent jau ją sumažinti, kad būtų manipuliuojama lyginamaisiais indeksais. Tačiau minimalus reikalavimai naujame reglamente, nors nu, tai tikrai yra labai baziniai, jeigu um, kai eina kalba apie duomenų skelbimą, pavyzdžiui, dėl ginamų indeksų pažeidimo ar, ar e, slaptumo e, ar bus taikomas paklausos pasiūlos dėsnis, ar bus laikomasi minimalių reikalavimų. Turime užtikrinti, kad mm, nebus taip, kad, pavyzdžiui, šeimos turės mokėti 300 eurų daugiau vien dėl to, kad Libor neteisingai pritaikytas. Man atrodo, kad tokiu būdu mes žmonės privarom prie bankroto ir jie tam netenka namų. Tai būtina e, išspręsti šios klausimus. Green Group. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Filip Lambert. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, kai kalbame apie lyginamosius indeksus, kas sukrečia, tai yra tai, kad mm, pažeidžiami e, įstatymai, matome, kad nieko nedaroma ir nors atrodo krizė turėjo pakeisti situaciją, tačiau tos didžiosios institucijos, pavyzdžiui, Deutsche Bank buvo paminėtas, e, manipuliuoja e, tais indeksais ir gauna pelną ir tai daro daugelį metų ir man atrodo net ir dabar tas vyksta. Kai kas gal sakytų, kad šiandien jie yra pasmerkti, nubausti, turi mokėti baudas, tai turi mokėti bankai ar asmenys, kai kur netgi m, mm, tai yra atskaitoma iš, bet tai, iš, iš tų, kiek reikia mokėti mokesčių, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai sumoka galiausiai tas baudas. Ehm, mes palaikėme kompromisą beveik iki pat pabaigos, bet kas pabaigoje įvyko, aš turiu pasakyti, kai kurie paskutinės minutės pakeitimai buvo pateikti taip, kad iš šio reglamento buvo išimti kai kurie lyginimiai indeksai, kurie yra laikomi vis tik tai ypatingos svarbos indeksais. Aš turiu priminti, kad tie, kurie yra ypatingos svarbos indeksai, jiems yra labai griežtos taisyklės, kurie yra neypatingos svarbos, jiems yra lengvesnės taisyklės. Taigi taip išeina, kad didelė dalis e, tų lyginamų indeksų, kurie iš tikrųjų turėtų būti ypatingos tokios svarbos, nebepatenka į reglamentą. O iš tikrųjų reikalinga kontrolė, pavyzdžiui, kaip Junktinėje karalystėje, man atrodo, kad turėtų būti mūsų priimtos daug griežtesnės taisyklės nei tokios, kokias mes šiandien tvirtiname. Ir kaip Silvygų ratas noriu paklausti, pavyzdžiui, mes žinome finansinės priežos e, e, situaciją, mes galiausiai paliksime valstybėms narėms, kad jos savo išmintim pasiremtų ir taikytų šią, šį reglamentą, o esmą nelabai turės galimybių kažką tai padaryti. Man atrodo, iš tikrųjų, ar tikrai taip reikėtų daryti, reikia kelti klausimą ir mes tikrai um, rytoj irgi, uh, jeigu būtų nepateikti tie paskutinės minutės pakeitimai, būtumėm ir rytoj prisidėję prie daugumos. On behalf of DD e Group, Mr. One minute. I see Mr. Wolf is absent. Uh, Steveno Wolf nėra. Tuomet toliau kalbės Bernard Monod. Oui, monsieur le commissaire. Komisijos nariai, gerbimi kolegos, klausydamas šios diskusijos apie dignamosios indeksus, man atrodo, kad Nepakanka kalbėti tik tai apie priežiūrą. Mums reikia da, užtikrinti, kad atlyginimai indeksai būtų prižiūrimi kur kas griežčiau tam, kad išvengtume skandalų ateityje. Tai, ir galima tik apgailėstauti, kad to, tos griežtos priemonės bus taikomos tik tai liborui ir kai kuriems kitiems lyginamiesiems indeksams. Aš manau, kad mes turime e, reaguoti įvykusi skandalą dėl libor palūkanų no, no, normos. No, Žinome, kad keli bankai e, dalyvavo šiame skandale, tai ir, ir, ir HSBC bankas e, ir kiti. Ir kuo mažiau e, valstybės narės prižiūrės privačius bankus, tuo daugiau jie kraujo jie išgers iš mūsų. Ir tos baudos tai yra tik tai lašas jūroje atsižvelginti jų pelnus. Taigi kaip mes galėsime pagaliau uh, įspręsti uh, to nepažaboto noro siekti pelno finansų sektorėje. Štai kur yra klausimas. Ir čia, aš manau, mes turėsime dar nemažai padirbėti tam, kad surastume kokius nors sprendimus. Pani posel Eva Paunova. Eva Paunova pusantros minutės kalbės, prašau. Ačiū pirmininkė. rinkos dalyviai nukentėjo dėl tariamo manipuliavimo lyginamaisiais indeksais. Turėtume užkirsti kelią tokiai praktikai ir atkurti, atkurti pasitikėjimą. Finansų sistema turi tapti skaidresnė, palankiai vertinu šį pasiūlymą. Noriu padėkoti visiems kolegoms rengusiems atitinkamą pranešimą, nes tokiu būdu galėsime užkirsti kelią panašioms problemams ateitie. Daugumas valstybių narių neturi atitinkamų taisyklių ir reglamentų, kurie galiotų lyginamiesiams indeksams. Todėl, manau, reikėtų patvirtinti ir nustatyti bendrą lyginamųjų indeksų nustatymo sistemą ES. Ši sistema leistų ir e, užtikrintų didesnį finansinį stabilumą ir skaidrumą Europoje bei padidintų pasitikėjimą rinkos dalyviais, mes turėtume patvirtinti tokias taisyklės rinkoje, pagal kurias būtų užkirstas kelias atitinkamiems rinkos dalyviams apeiti nustatytas taisyklės, taisyklės todėl turime tačiau kita vertus užtikrinti, kad tos taisyklės negultų papildomą naštą rinkos dalyviams. Pana Pervans Perės. Pana pirmininkė komisijos nariai, pirmiausiai noriu pasveikinti pranešėją, nes Jos pranešimo tema yra labai svarbi, nepasant to, kad yra techninio pobūdžio. Pritarėme šiam pranešimo pasiūlymui pirmiausia dėl to, kad įvyko Euriboro ir Riboro, Liboro skandalai, nes Šie skandalai kelia grėsmę finansų rinkai ir galiausiai gali daryti neigiamą poveikį realiai ekonomikai, todėl ES privalo nedelsdama imtis veiksmų, tačiau vis tiek turėjome tartis dėl kompromiso, noriu apgalėstaudama pareikšti, kad e, finansų rinkų priežiūros institucija nebuvo pakankamai sustiprinta pirmiausiai turint omenyje lyginamų indeksų apibriešti ir jų nustatymo priežiūrą. Taip pat e, noriu e, apgalėstaudama pareikšti, kad valstybėms narėms palikta per daug veikimo laisvės apibrėžiant nekritinės svarbos lyginamosius indeksus. Europos Sąjunga dabar nori patvirtinti pakankamai griežtą teisės aktą ir bando siekti, kad šis teisės aktas būtų lygiai vertis kitur pasaulyje galiojantiems teisės aktams. <clears throat> Aš manau, kad pateikus tik tai e, mes tiksliau nepateikėme visų įmanomų reikalavimų ir busimuose darybose reikės siekti daugiau. Aš esu tolerantiškas pirmininkas, tačiau mano tolerancija taip pat turi savo ribas, taigi neviršykite jiems suteikto kalbėjimo laiko. ECR frakcijos vardu dabar paus Ožų kalbės vieną minutę. Noriu padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti sustikime Karpatų tema. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pranešime pateikiami priimtini pasiūlymai dėl lyginamųjų indeksų finansinėse sutartyse. Daug dėmesio skiriama apibrieštims ir atitinkamiems esminės svarbos bei esminėms svarbos indeksams, taip pat <clears throat> žaliavų e, indeksams ir e, e, indeksams, kurios naudoja ir nustato trečiosios šalis. <clears throat> Taip pat šio pranešimu bus užkersta, užkertamas kelias atitinkamas manipulacijoms indeksų nustatymo e, srityje bei užtikrinamas dėsnis skaidrimas finansų rinkose. Aš noriu taip dėmesį į kelias sritis, kur padėti būtų galima pagerinti. <clears throat> Pirmiausiai nustatant atitinkamus reikalavimus e, įvairių e, projektų teikimui bei e, taip pat reikėtų pernamojo laikotarpio nuostatas sukonkretinti ir patikslinti. Ačiū uždėmesi. Nematau FDD atstovo, tačiau dabar steiksiu žodį vieną minutį poniai Kapel. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai Hylai. Griežti aukšti ir skaidrus lyginami indeksai yra labai svarbus finansų rinkų stabilumui, kadangi įvairių finansinių sutarčių apimtis siekia 500 milijardų eurų ir jie yra grindžiami lyginamaisiais indeksais, todėl e, patvirtinus šį pranešimą užtikrinsime didesnį skaidrumą lyginamų indeksų ir tie Liboro skandalas buvo paminėtas ir tai dar vienas pavyzdys, kad tik tai skaidrumo pasitelkę mes galime spręsti interesų kon konfliktus. E, taip pat būtina užtikrinti skaidrumą naudojant įvairias lyginamųjų indeksų e, nustatymo metodikas. E, būtent šis skandalas kilo dėl netinkamos metodikos sutaikymų ir dėl to buvo paskirta didžiulė bauda Deutsche Bankui, todėl būtina užtikrinti skaidrumą ir e, saugumą, numatant atitinkamas e, informacijos pateikimo priemonės, tačiau mes turime siekti dar e, daugiau. Šiuo metu yra reikalau, pateikimi reikalavimai dėl geresnio finansų rinkų reglamentavimo ir tai būtų dar vienas žingsnis, kurį privalėtume žengti. Ačiū. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Taip sutinku. Labai ačiū pirmininkė. Ponas Jakovčičius užduoda klausimą. Noriu paklausti, ponas e, Kapel, kalbant apie tas manipulacijas, kurios vyko finansų rinkose Nemažai jų vykdė stambios finansų institucijos, įskaitant ir stambius bankus. Ir galiausiai kritinės svarbos indeksai e, turėtų būti nustatomi atskirose valstybėse narėse. Ar nemanote, kad ES turėtų pati nustatyti tos kritinės svarbos indeksus visoms valstybių narių finansinėms institucijoms? Ne. Ne, ponas Prunzulis, aš jau uždavė klausimą atsakymas. Manau, kad pranešėja čia pasirinko labai tolygų kelią tiek e, žaliavų indeksus, tiek kritinės svarbos, tiek finansinius indeksus nustatant ir tinkamas procedūras pasitelkiant. Aš pritariu pranešime siūlomoms nuostatoms ir manau, kad tokiu būdu būtų viskas tinkamai reglamentuota. Ponas Salinė, pusantros minutės kalbės, prašau. Considerazione di partenza, mio modo di vedere, riguarda l'ottimo lavoro che è stato fatto nel. Išeities taškas, man atrodo, turi būti mm, puikaus darbo pripažinimas rengiant šį pranešimą, galvojant apie tikslą Reikia pasakyti, kad reikia gero teisinio akto dėl mm, lyginamųjų indeksų, nes reikia atkurti pasitikėjimą. Po, po tiek skandalų galima pasakyti, kad eina kalba apie psichologinį terorizmą. Reik, iš tikrųjų, kaip ir netliktas yra mūsų politinis darbas. Uh, Ir štai nuspręsta, kokia kokie yra pagrind, kokios yra pagrindinės savybės skiriančios ypatingos svarbos e, lyginamosius indeksus nuo neipatingos svarbos lyginamųjų indeksų. Tačiau mano šalyje yra tikrai daug problemų. Kai na kalba apie galima neigiamą poveikį bent 2,5 milijono namų ūkių. Būtent kalbant apie Deutsche Bank veiksmus dėl išvestinių priemonių e, realiai tai bent penk, reikia kalbėti apie penkis kart didesnę sumą nei BVP. Tai iš tikrųjų būtina atkurti pasitikėjimą. Uh, e, Polo Rybich. Paul Rubich pakėlė mėlyną kortelę. Ar sutiksite atsakyti jo klausimą? Ačiū, pana pirmininkė, noriu paklausti kolegos Salinį. Ar jis mano, kad poveikis smulkiam verslui bus ir koks jis bus ir kaip didės biurokratinė našta ar mažės šioje srityje? Ar bus juntamas teigiamas poveikis? Prego, Narvulė. Sì, rispondo volentieri al collega Rubik. La preoccupazione. Mielai atsakysiu ponui Rubik dėl susirūpinimo išsakyto, dėl to, kad kaip šios procedūros gali turėti poveikio žemėtiniui verslui. Taip, aš pritariu sus, šiam išsakytam susirūpinimui ir atsakymą pateikti yra pakankamai sunku. Um, kartais, nežiūrint mūsų pačių geriausių ketinimų, uh, Mm, paaiškėja, kad vis tik tai gali būti ir tam tikras neįgiamas poveikis. Taigi aš manau, kad šiuo atveju reikia pasirūpinti e, tuo, kad e, ES institucijos mm, privalėtų e, visų pirma atsižvelgti į MVI interesus. Tai reiškia, kad turime visų pirma įvertinti tų organizacijų mm, valdymo struktūras, kaip tai pasikeis dėl lyginamų indeksų. Džiu.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 manipulacija wskaźnikami libor ir wskaźnikami walutowymi. Ačiū pirmininkė komisarė. Man atrodo, kad tas manipuliavimas su libor, <laughs> um, ką padarė finansinės institucijos, sukėlė tokią situaciją, kai daug privačių investuotojų ir verslo subjektų patyrė didžiulius nuostolius. Ir finansinių rinkų reguliuotojai nusprendė pritaikyti baudas. Eina kalba apie e, milijonus, milijardus eurų. Tačiau įvertinus padarytą žalą, žalą investuotojams, tai būtina kažką padaryti, kad ateitie tokių skandalų nebūtų. Aš manau, kad šis teisės aktas yra labai e, gera kryptimi parengta, nes visų pirma eina kalba apie e, standartus, ypač skirtus e, tiems ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams. Taip pat yra pasiektas desnios skaidrumo, kai eina kalba apie informacijos pateikimą visiems vartotojams, naudotojams dėl visų lyginamųjų indeksų, kad jie galėtų priimti geresnius sprendimus. Na ir galiausiai reikia kalbėti apie tinkamą prieigą prie. Mm, tinkamo tų lyginamų indeksų valdymo, kad būtų užtikrintas tinkamas valdymas. Aš manau, kad tuos tris e, principus pritaikius bus galima užkirsti kelią panašiems skandalams ateityje. Ačiū. Um. Ačiū už glaustai išsakytą nuomonę. Dabar žodis ponui Daniel Buda. Ačiū pirmininkė, ES visuomet rūpinosi ekonominiu stabilumu bendrai, e, gerų finansinių rinkų, biržinių prekių, priekybo e, sektorių stabilumu. Labai svarbu, kad finansinės sutartys būtų reguliuojamos E, gerais prognozuojamais teisės aktais. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad lyginamieji indeksai gali būti panaudoti manipuliuojant jais, kad būtų e, įtakota e, rinkos situacija. Taigi būtina imtis priemonių, kad būtų galima užkirsti tokiam manipuliavimui ir tokiu būdu rinkos iškraipimui. Rinkų um, sparti raida reiškia, kad labai sunku yra užtikrinti tą tinkamą pusiausvyrą tarp um, drausmės užtikrinimo uh, ir pagrindinio tikslo, kad būtų atgrasyta nuo manipuliavimo lyginamaisiais indeksais. Būtina atsižvelgti ir į tą faktą, kad ekonominės rinkos, skirtingos ekonominės realijos įtako, lemia skirtingus lyginamosius indeksus. Ir dažnai tų lyginamų indeksų poveikis yra juntamas net ne vienoje valstybėje. Um, Kitais atvejais lyginamų indeksų poveikis yra tik tai nacionalinio ligmens. Turime atsižvelgti taip pat ir į tai, kad valdymo standartai turi būti daug aukštesni, turi būti daug geresnis e, skaidrumas užtikrintas, kad visi galėtų priimti sprendimus pasiremdami gerą informaciją. Tik tuomet bus galima užtikrinti sąžininką konkurenciją, e, kai eina kalba apie um, lyginamų indeksų teikėjus tiek ES, tiek už jos ribų. Dabar Periname prie spontaniškų pasisakymų. Marijana Petir, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes kalbame apie dokumentą, kuriame kalbama apie referencinių e, indeksų naudojimą. Tie indeksai naudojami sudarant įvairius sandarius ir sutartys, todėl jie yra labai svarbus ir investuotojams, ir vartotojams. Reikės išvelgti į visus lyginamosios indeksus, kurie yra naudojami, nustatant finansinių produktų vertę. Ir tuos, kurie naudojami, yra nustatant investicinių fondų e, vertę. Reikalaujama, kad šių e, indeksų nustatymas e, būtų griežtai e, prižiūrimas. Ir aš visiškai tam pritariu. Neturėtume dėlsti priimti šio teisės akto dėl problemų susijusių su biudžetu. Ir būtina geriau apibrėžti kritinės svarbos lyginamosius indeksus. kai kalbame apie, apie valiutų kursų lyginamosius e, in, e, indeksus. Ir tai, kai buvo manipuliuojama jais pasirų metu, parodo, kad labai skubiai reikia patvirtinti šį dokumentą. Dėkuoju, Nikola Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums yra žinoma apie tai, kad palūkanų normų nustatymų naudojamų referencinių normų lyginami indeksai buvo manipuliuojami ir tai iškreipė padėtį rinkoje. Tai kenkia piliečių pasitikėjimo finansinėmis rinkomis. Turime pasakyti, kad tokia veikla yra neteisėta. Ir Šiame dokumente kalbame apie tai, kad valstybės turėtų taikyti griežtesnę kontrolę. Bet to mums reikia ir daugiau skaidrumo. Reikia taip pat užtikrinti galimybę naudotis kuo platesnių lyginamų indeksų spektrų. Be to reikėtų sumažinti kai kurių labai stambių, svarbių lyginamųjų indeksų poveikį visai sistemai žmonės, kurie kiekvieną dieną investuoja e, savo ir kitų pinigus, turėtų e, turėti galimybę priimti sprendimus, atsižvaldami į išsame jiems reikalingą informaciją. Pone pirmininkė, stambus bankai, tokie kaip Deutsche Bank ir kiti, susikrovė didžiulius pelnus dėl to, kad neteisėtai manipuliavo lyginamaisiais indeksais. Tie bankai buvo išpirkti visai neseniai naudojant mokesčių mokėtojų pinigus. Ir šiandien tie patys bankai elgesi nesažiningai smulkiųjų e, skolintojų atžvilgių ir mes tą matome visoje Europoje. O smulkieji skolintojai skolininkai e, kenčia dėl to. Matome, kad tai daro žalą ir vartotojų pasitikėjimui. Vartotojams buvo sakyta, aiškinta kažkada, kad jie turi mokėti daugiau už būsto paskolas dėl to, pat, kad pasikeitė bazinės palūkanų normos. Ir dėl to, kad sumažėjo euro vertėje, bet mes žinome, kad E, milijonai eurų buvo e, sukrauti į bankų kišenės. Predsjedniče, e, želim potpuno jasno podržati naše izvjestiteljice jer mislim da gađa... Aš pritariu šiam pranešimui, manau, kad pranešėja pasirinko teisingą požiūrį, tokiu būdu mes užkirstume kelią, padarytume galą bankų vykdomoms manipulacijoms ir uh, tokiam netinkamam elgesiui, kuris e, išriškėjo per pastaruosius metus ir mėnesius, užtikrintume finansų sistemos stabilumą bei sukurtume bendrą kapitalo rinką. Kolegos neseniai kalbėjo apie neteisybę, net ir apie sukčiavimą susijusius su savaliutų kursų indeksų nustatymais, kuomet bankai prisipildė savo kišenes, o mūsų piliečiai buvo palikti kvailių vietoje. Manau, kad piliečiai nusipelnė mūsų solidarumo ir būtent tokiose institucijose kaip mūsų apie tai turi būti kalbama, nes mūsų institucija atstovauja visiems Europos Sąjungos piliečiams. Ačiū, dabar kalbės Pas Glezos. <clears throat> Noriu atkreipti dėmesį į tai, e, kokią, kokį neigiamą vaidmenį atliko Deutsche Bank savo laiku darydamas spaudimą Graikijos visuomeniai. Ir taip pat ir dėl to, kad nebuvo atlyginta antrojo pasaulinio karo metu padaryta žala Graikijai, tai Deutsche Bank ir toliau <clears throat> neteisingai pasipelnė. O Graikijoje mes jau <clears throat> daugelį metų engėme Graikijos žmonės tam, kad išgelbėtume bankos ir finansų sistemą. Nuo 2010 iki 2014 metų 276 milijardus gavome tačiau 270 milijardų sumokėjome, gražiname atgal. O tai aiškiai parodo, kad visos gelbėjimo pastangos yra nieko vertos. Ponas Soltas dabar kalbės. Ačiū už sutiktą žodį, ponė pirmininkė. Galėtume pasakyti, pagaliau atitinkamas pasiūlymas buvo pateiktas reglamentu siekiama tinkamų tikslų, nes nuo lyginamųjų indeksų priklauso labai daug milijonis vertės finansinių priemonių. Su jais yra siejamos milijoninės finansinės investicijos, taip pat e, įvairios paskolos, hipotekos paskolos. Turime pasirūpinti, kad lyginamieji indeksai būtų stabilus praeitie šios rytyje įvyko e, labai daug įvairių manipulacijų ir spekulacijų skandalų. Manipulacijos ir e, spekulacijos sukuria e, fiktyvų finansų kapitalą, kuris ir valdo pasaulį. Turime užtikrinti skaidrumą šioje srityje, turime taip pat patvirtinti atitinkamas sankcijas bei priežiūros mechanizmus nustatyti. Ačiū. Paskutinis Kalbėtojas ponas Frunzulica. Dziękuję, Mr. President. Labai ačiū, pana pirmininkė. Palankiai vertinu šį pranešimą, mūsų frakcija užtikrino atitinkamą tinkama pusiausvėra tarp tik kritinės svarbos, nekritinės svarbos lyginamųjų indeksų bei žaliavų indeksų. Kaip anksčiau minėjau, griežtai pasisakau prieš tai, kad kritinės svarbos e, lyginamosius indeksus galėtų nustatyti ES valstybės narės. Kartu manau, kad yra labai svarbu nustatyti atitinkamą Europos lygių teisėkuros sistemą, kad būtų galima išvengti e, praeitie vykusių skandalų ir piknaudžiavimo padėtimi rinką. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams už galutinėme pranešimo tekste užtikrinta tinkama nuostatų pusiausvėra. Labai ačiū. Dabar Jonathanas Gilas komisijos vardu kalbės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už jų išsakytas nuomonės. Man atrodo, ši diskusija buvo puikia. Pirmiausia, mes iškirtume, kad daug kas pritarė tam, kad mes imtumėmės veiksmų tam, kad užskirstume kelią toms manipulacijoms, kurios buvo daromos, vykdomos praeitėje. Taip pat buvo daug kalbama apie skaidrumą, geresnį valdymą. Sutarėme ir dėl to, kad mūsų reguliavimas ir priežiūra turėtų būti geresni pranešėjai pavyko susitarti dėl geros sistemos. Aš taip pat pasižymėjau, kad kai kas norėjo, kad mes žengtume dar toliau. Ar priežiūros srityje, ar nustatant nekritinės svarbos lyginamosios indeksus. Išklausiau jūsų diskusiją ir galiu pasakyti, kad nebejoju, kad mes sugebėsime, mano galva, netrukus susitarti. Ir tai bus naudinga vartotojams, investuotojams, investuotojams Tai bus e, naudinga tam, kad atkurtume pasitikėjimą rinkose ir tai bus naudinga siekiant finansinio stabilumo. Aš manau, kad mums reikia kad saugikliai būtų nustatyti kuo greičiau. Keli gerbimieji parlamento nariai kalbėjo apie tai, kad užtruko gan ilgai, kol mes parengėme šį pasiūlymą ir aš manau, kad dabar mes turėtume pasinaudoti įgytų pagreičių ir baigti rinkti šį dokumentą kuo skubiau. Galiu Jūs patikinti, kad mes darysime viską, kad kuo aiškesni, patikimesni ir ginami indeksai būtų naudojami Europos rinkoje ir kad nebūtų uh, E, jais piknaudžiaujama. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų sunkų darbą, kuris davė gerą rezultatą nagrinėjant ir tvirtinant šį teisės aktą. Aš nekantri laukiu konstruktyvių diskusijų trišalėse dėrybose ir tikiuosi, kad mes greitai galėsime įspręsti šią problemą, kurią uh, kuri tikrai nusipelnė mūsų dėmesio. Dėkoju komisijos nariui. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Korai von Neuchvenhuizen. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviams už jų vertingas mintis ir pasiūlymus. Mes tikimės plačios paramos šiam pranešimui, žinoma, šimtaprocentinės. procentinės neužsitikrinsime, tačiau tikrai džiaugiamės tuo, kad visas politinis spektras pritarė pranešimo nuostatoms. Aš noriu padėkoti už e, pagiriamosius žodžius ir komplimentus, tačiau noriu jais pasidalinti taip pat ir e, su savo padėjėjais bei Aldė frakcijos politiniais patarėjais, e, Petra ypatingai ir sekretoriato darbuotojais. Tai ir buvo pirmasis mano rengiamas pranešimas ir reikėjo laikytis visų e, pranešimo rengimams taikomų ir galiojančių e, procedūrų. Ponai Mono noriu pasakyti, kad jis netinkamai <clears throat> jis nėra teisus, manydamas, kad kritinės svarbos viename indeksai yra tik tai Liboras ir Euriboras. Mes esame nustatę ne tik e, su kokybė siejamas, tačiau taip pat ir su, e, su kiekybė, tačiau taip pat ir su kokybė siejamas e, kritinės svarbos lyginamųjų indeksų nustatymo kriterijus. Daugiau į smulkmenas nesigilinsiu, nes priešingų atveju turėčiau labai ilgai kalbėti, nekantrai E, laukiu balsavimo ir netrukus prasidėsiančių dėrybų su taryba ir komisija tam, kad galėtumėm imtis konkrečių žingsnių susijusių su lyginamųjų indeksų reglamentavimu. E, labai ačiū. Ypatingai sveikiname pranešėją su jos pirmoju pranešimu. Baigime diskusiją šio darbo.